Here we go. All right, welcome everybody. Uh, our President Buzek. Sveiki, susirinkę. Pirmininkas Buzekas ateis į posėdį už valandos, o iki to laiko man tenka garbė pirmininkauti mūsų posėdžiui. Visų pirma, posėdžio įvykusio Liepos mėnesį protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas nepaprieštaraus, e, protokolą Iki šio, iki šio posėdžio pabaigos protokolą laikysime patvirtintų. Periname iš karto prie e, seminaro e, skirto Junktinės karalystės išstojimui ir e, išstojimo poveikiui pramonės ir kosmoso politikai. Mes rengėme visą eilę seminarų apie Brexitą ir 27 es narės. Lapkričio mėnesį bus seminaras skirtas e, pramonės politikai. Norime, kad ES išlaikytų savo konkurencingumą ir galėtų būti ekonomikos lyderė. Mikro įmonės, e, mažas vidutinės įmonės sudaro 99 procentus įmonių ES ir e, sukuria du trešdelius visų darbo vietų bei e, atneša didelę naudą. Stipri ES kosmoso politika yra naudinga ir įmonių sektoriui, bet ir transporto, klimato ir ryšių sektoriui. Lieka šiek tiek daugiau nei šeši mėnesiai iki Junktinės karalystės išstojimo ir kalbėsime apie to išstojimo poveikį ES 27 narių pramonės ir kosmoso politikai. Nebejotinai, Junktinės karalystės pasitraukimas tikrai e, bus juntamas. E, seminarui esame skyrę šiek tiek mažiau nei, nei valandą, nes balsavimas numatytas 16 valandą. E, šis renginys bus transliuojamas internetu, jo dokumentai bus paskelbti e, mūsų komiteto svetainėje. Vis kalbėtojams skirta po 10 minučių pasisakymui, o po, po visų trijų kalbėtojų pasisakymų bus galimybė užduoti klausimus jiems. Ir nebedelsamas noriu iš karto sutikti žodį pirmai kalbėtojai Reinhildai Voigelės, ar teisingai ištariau, kuri pristatys Junktinės karalystės išstojimo e, galima poveikį ES pramonės ir kosmoso politikai. Pane Voigel, e, Vogelės yra e, Liovino universiteto e, strategijos inovacijų ir vadybos departamento e, dėstytoja. Ji taip pat yra e, Brėgelio e, tyrimų centro moks, vyresnioji mokslinė bendradarbė. Ji taip pat dirba e, aukšto lygio e, mokslo, inovacijų ir mokslinio tyrimų politiko, politikos grupėje, kurie e, patarė komisijos nariui Karlui Modas. Ačiū už galimybę pristatyti šią temą, e, kaip atrodys pramonės ir kosmoso politika po Knės karalystės išstojimo. Bet visų pirma, noriu pradėti nuo to, apie ką visada kalbame, kai kalbame apie Junktinės karalystės išstojimą, apie būsimus santykius, apie atsirandantį nepasitikėjimą, nežinę, taip pat nežinė dėl to, kokia kokią kosmoso ir pramonės politiką Junktinė karalystė plėtos po išstojimo. Žinoma, kol kas ES sunku dabar prognozuoti, ko, kokia, e, jos, ko, kaip, kokia bus jos kosmoso ir pramonės politika ateityje. Kadangi yra tiek daug nežinios elementų, galime e, aptarti tik pagrindinius principus, kurių pagrindu e, bus toliau plėtojama ES e, pramonės ir kosmoso politika. Mano pasisakymas bus labai bendra e, pramonės ir kosmoso politikos principų apžvalga, o kiti kalbėtojai, kurie taip pat kalbės šiandien daug išsameu, pristatys šią temą. Taigi noriu pirmai pristatyti, kaip keičiasi aplink, verslo aplinka ir pov, kokio poveikio reikia tikėtis ir kokios politikos reikės 27 valstybių narių ES, kad užtikrintų ES augimą, kokios pramonės ir kosmoso politikos mums reikės, pabandysiu įvertinti taip pat, koks bus jungtinės karalystės išstojimo poveikis tai politikai. Taigi visų pirma, apie besikeičiančią aplinką ir iššūkius. Jūs tikriausiai visą tai žinote. E, globalizacijos stiprėjimas, taip pat Indijos, Kinijos stiprėjimas yra svarbus ekonomikų veiksniai, taip pat technologijų raida yra labai svarti ir todėl nyksta e, skiriamosios linijos tarp atskirų sektorių, pavyzdžiui, gamybos ir paslaugų sektorių, sunku juos jau atskirti kadangi nyksta e, tos ribos, apibraižos, taip pat kitaip e, apibrėžiamos ir įmonės, jos daug labiau susijusios su pasaulinė verčių grandinė. Verslas veikia vis aplinkoje, kurioje yra vis daugiau nežinios, nežinia ekonominėme sektoriuje e, reiškia ir nežinios elementus, tam tikrą nežinios elementą ir politikos, e, politinių sprendimų prieimime. Uh, noriu labiau pakalbėti apie tai, kas mano nuomonė e, paskatins tuos e, pokyčius, apie kuriuos kalbame. Tai susijęs su pasaulinė verčių grandinė ir novatoriškų ES gebėjimų svarba. Mes esame parengę apžvalgų Brogelio tyrimo institucijoje šią temą. ES ekonominė veikla vis, tampa vis labiau integruota su pasaulinė verčių grandinė ir įmonės m, mm, imasi konkrečių užduočių arba siekia apriepti tam tikrą etapą verčių grandinės kūrime. E, įmonės ir sektoriai be regionai ir šalis e, tampa vis labiau susiję tarpusavėje. Kalbant apie Europą, pastebime, kad nors E, paprastai kalbame pasaulinę verčių grandinę. E, Europos įmonės, įmonėms svarbus europinis matmuo, nes e, eur, egzistuoja Europos verčių grandinė, reikia apie ją kalbėti. Matome, kad įmonės dalyvaujančios pasaulinėje verčių grandinėje ir turiuomenį ne tik stambiausias įmonės, e, bet ir mažas ir vidutinės įmonės, kurios teikia paslaugas <coughs> toje verčių grandinėje. Taigi jos e, siekia užsitikrinti konkurencingesnės pozicijas, dirbti našiau, kad e, sukurtų, atneštų daugiau naudos. Ir jų indėlis paremtas jų unikaliais sugebėjimais e, ir kompetencijomis Ir žinoma, joms sekasi daug geriau, daug geriau, jei jos siekia integruotis į europinę verčių grandinę. Pasaulinė verčių grandinė susijusi su novatoriškais gebėjimais, nes vis labiau įmonės ir sektoriai turės įnešti savo indėlį ne tik e, kiekybiniam, dėl, dėl kiekybinio indėlio, bet taip pat labai svarbu bus kokybė to indėlio Ir būtent tai dažnai siejama su novatoriškais gebėjimais. Vertinant visus sektorius, matome, kad e, svarbiausia yra ypač m, e, daug naudos atnešanti veikla ir tai dažniausiai susijęs su novatoriškais gebėjimais. Ir įmonės, tokios įmonės veikia ir pasauliniu ir Europos mastu kokį poveikį tai turės politikos skūrimo Europos Sąjungoje. Reikia nepamiršti, kad veikla yra tarpusavėje susijusi įvairių įmonių, įvairių šalių, įvairiose šalise vykdoma veikla. Todėl reikėtų apie tai mąstyti, kuriant ateities politiką. Šalims reikės ne tik tų globalinių verčių grandinių, bet reikės, jos norės e, galimybės pasinaudoti pastatomis, pastata pasaulinė verčių grandinė. Todėl reikia tos grandinės veiktų, kad vyktų kapitalo, darbo jėgos ir žinių judėjimas ir per sienas tarp valstybinių mastų. Įmonės tai susijęs su e, produktyviais gebėjimais ir dėmesį skirs toms užduotims, kurias geriausiai, jos geriausiai gali atlikti pasaulinėje verčių grandinėje. Viskas mm, bus integruota ir susiję, bet taip, taip pat bus svarbus gebėjimai e, atlikti, sukurti kažką vietoje. Kalbant apie politikos kūrimą, e, žinoma, svarbi bus e, prekybinė politika, E, susijusių su verčių grandinė, tačiau e, vertybių matmuo bus aktualus, nes įmonės galės dalyvauti tose verčių grandinėse ir pasinaudoti atsiveriančiamis galimybėmis. Taigi tai susiję su prekybos politika, pasienio regionų politika ir tai turi būti susijęs ES prekybos politika kad įmonės galėtų integruotis į tarptautinius e, gamybos e, tinklus, jos turi turėti galimybę išnaudoti tai, ką, tas galimybės, kuris atveria verčių grandinių egzistavimas. Atsižvelgiant į, taip pat į tarifinių ir netarifinių barjerų poveikį verčių grandiniai, nor, kokios tos atsirandančios kliūtis, e, iš karto e, jų, tų kliūčių atsiradusių poveikis bus juntamas visoms susijusioms įmonėms, todėl reikia šalinti tarifinius ir netarifinius barjerus. Tai reiškia, kad visi verčio grandinės komponentai turi būti pakankamai atviri, tai taip pat reiškia, kad turime mąstyti atviriau E, žvelgdami į prekybinius partnerius, nes trečiosios šalis, tie partneriai susijęs su verčių grandinė, taip pat turės poveikio visiems susijusiems elementams. Tai turiuomenį ne tik tiesioginius, bet ir netiesioginius partnerius. Uh, Todėl priekybos liberalizavimo darbo atvarkė turėtų būti e, labiau nei bet kada daugia šališka, atsižvelgiant į tiesioginį ir netiesioginį tų veiksnių poveikį. Neprekybinės kliūtis, tai e, gaminių st produktų standartai. E, prekių standartai bus labai svarbus vaidins labai svarbu vaidmenį atsarginių dalių tiekėjams šioje verčių grandinėje. Reikia nepamiršti ir ekonomikos aspekto, e, nes reikalingos ir veiksmingos logistikos grandinės, e, reikia ir papildomų paslaugų, kurios būtų pakankamai integruotos ir sudarytų galimybę vykti integracijai vietos mastu. Taigi, verčių grandinės, ar, ar jos būtų pasaulinės, ar Europos ver, verčių grandinės, turi vykti naudos kūrimas. Reikia gilintis į tai, kiek, ar, ar, ar įmanoma identifikuoti, kokio masto nauda sukūriama tose verčių grandinėse ir ar įmanoma tuo pasinaudoti. Kaip jau sakiau, kalbant apie tai, svarbu, kad e, vertės galimybė išnaudoti tą vertę egzistuotų, kad būtų tokie gebėjimai. Ir vėlgi tai verčių grandinės susijęs su novatoriškais gebėjimais, nes tai yra unikalūs gebėjimai. Jie ne tik e, leidžia kurti verčių grandinės, bet įmonėms bei regionams ir išnaudoti tas. E, ta, ta, tas verčių grandinės. Kalbant apie politikos tikslus, svarbu, kad ne, ne tik egzistuotų gerai veikianti verčių grandinė ir tinkama politika, bet tuo pat metu, kad būtų pakankamai stipri priekybos politika, kuri leistų e, pasinaudoti tą vertę, kuri sukūriama verčių grandinėje, nauda, kurią sukūriama verčių grandinėje. Taigi tai susijęs su prie, labai glaudžiai susijęs su priekybos politika. Todėl politikos tikslas padaryti Europą patrauklę vietą įmonėms, nova, turinčioms novatoriškų gebėjimų, stiprinti Europos verčių grandinę, kurti pagrindą tokių įmonių veiklai. Tačiau labai sunku nuspėti, kur tos verčių grandinės ir novatoriški gebėjimai gali būti sukurti, bet kuriame sektoriuje, bet kokios rušies veikloje. Todėl reikia e, horizontalių politikos sprendimų. E, Galiausiai prekybos politikos e, derinimas su, su pavyzdžiui, Junktinės karalystės veiksmai, veiksmais turi vykti daugia šalių pagrindų, turime būti atviri e, regionams už es ribų ir turime sutelkti dėmesį į, kurdami pagrindą, bazę, į inovacijas. Kaip jau sakiau, svarbu e, skirti dėmesį svarbiausiems pramonės sektoriams, kuriuose Europa gali įtvirtinti savo novatoriškas pozicijas. Žinoma, vienas iš tokių sektorių tai skaitmeninis sektorius, nes skaitmeninės inovacijos yra labai svarbus e, skaitmeninio sektoriaus augimo variklis. Kitas svarbus sektorius tai biofarmacijos sektorius. Tai augantis sektorius, transporto sektorius, automobilių sektorius taip pat svarbus kaip ir e, oro erdvės, kosmoso sritis, apie tai taip pat kalbėsime. ES e, prekybos politikai po breksito bus svarbi galimybė atidžiai stebėti sektorius, kuri, kur, kurių raida labai svarbi ir užtikrinti, kad visos pagrindinės sąlygos būtų, tose sektoriuose visi principai būtų užtikrinti ir sustiprinti. Tai tiek trumpa ab, priekybos politikos iššūkių apžvalga. Ačiū. Ačiū labai už Jūsų išsakytas pastabas. Dabar žodis poniai Luizai Santos. Ji yra tarptautinių ryšių uh, direktorė, dirbanti Business Europe organizacijoje. Pone Santos taip pat TTIP patariamosios grupės narė buvo, o dabar yra ES prekybinių susitarimų ekspertų grupės narė. Tad, pone Santos, žodis Jums prašau. Dėkoju. Taip, esu prekybos klausimo ekspertė ir turbūt pirmą kartą lankausi Jūsų komitete ir kalbu štai tokią temą apie Brexitą. Pirmiausia, norėčiau pateikti tam tikrą apžvalgą susijusią su to, kokia apskritai yra Business Europe pozicija dėl Brexito, kokie yra mūsų prioritetai šiuo metu. O tada norėčiau detaliau pakalbėti apie tuos tarpsektorinius klausimus, kurie gali daryti įtaką verslo atstovams, pramoniai. Taip, kalbant apie pramonę ir paslaugas, tai yra tarpusavėje įtin glaudžiai susiję dalykai. Taip pat norėčiau apibendrinti tai, E, kokių žingsnių mūsų organizacija ėmėsi e, Brexito srityje, kokius, kokias publikacijas paskelbė. Na, kalbant apie tą platesnį kontekstą, žinome, kad aplinka tikrai yra gana komplikuota. Ir Ir kalbant apie tą vykusį viršūnį susitikimą, taip, tikrai buvo daug dramatiškų momentų susijusių su breksitu, Ir dabar tam tikras pereinamasis laikotarpis yra, kol neturėsime naujo sustarimo, kuris nustatytų būsimų ES ir Junktinės karalystės santykių kryptį, e, reikia tokio kiek įmanoma sklandesnio Junktinės karalystės pereimo nuo ES narės prie nepriklausomos mm, šalies statuso. Ir tas pereinamasis laikotarpis, tas pereimas e, reiškia, kad Junktinė karalystė mėgausis panašiomis privilegijomis, tokiamis kaip bendroji rinka ar muitų sąjunga, kaip kad turi dabar. Tačiau reikia konkretaus susitarimo, reikia pasitraukimo susitarimo ir šis turimas yra itin svarbus verslo atstovams, dėl jo buvo kovojama tiek ir Junktinėje karalystėje, tiek ir ES. Tad mūsų nuomonė svarbiausias dalykas yra toks, laikas bėga itin greitai. Ir iš ties turbūt laiko liko vos iki spalio, iki lapkričio vidurio, e, nes tada jau reikės galutinio susitarimo dėl pasitraukimo ir vienas opiausių klausimų taip pat yra Airijos e, klausimas. Priešingų atveju tas mano minėtas sklandus pasitraukimas bus neįmanomas. Aš taip pat norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Kalbant apie ateities perspektyvas, Na, mes puikiai suprantame, jog reikės palaukti, kol Junktinė karalystė, mm, kaip trečioji šalis, pradės mm, reikalingas darybas. Tačiau, kalbant apie ES verslą, labai svarbu, kad būtų išlaikyti verslo ryšiai su Junktinė karalystė, kad jie tęstusi. Tai yra gyvybiškai svarbu. Dar vienas dalykas. Labai svarbu e, nesukelti grėsmės ir bendrosios rinkos vientisumui. Mums tai yra visako pamatas. Ir tai reiškia, kad prieiga prie rinkos, jeigu Junktinė karalystė norės tokią prieigą gauti e, ar pagerinti tą prieigą po pasitraukimo iš ES, e, turės vykti e, laikant iš šios sąlygos. Taip, bus galbūt išlaikyta mažesnė kontrolė, kalbant apie, apie prekybinę politiką, tačiau Junktinė karalystė taip pat teigia, kad jie nenorėtų likti bendrojoje rinkoje, jie nenorėtų likti ir muitų sąjungoje, tai yra jų pasirinkimas, Junktinės karalystės vyriausybės pasirinkimas, tačiau natūralu, kad sąlygos keisis ir niekas tikrai neišliks taip pat, kaip yra šiandieną. Tad dar kartą pakartosiu, kad mūsų nuomonė vienas svarbiausių prioritetų Europos verslo atstovams yra išlaikyti bendrąją ES rinką ir užtikrinti, kad ji būtų vientisa. Dar kiti su breksitu susiję klausimai, kuriuos norėčiau paminėti, yra štai kokie. Pirmasis jų darantis įtaką daugumai pramonės sektorių tai yra muitai. Kaip žinia, dabar turime tą bendrąjį išorinį e, tarifą, kuris yra taikomas. Tai reiškia, kad yra e, bendra siena, e, bendrimui tai taikomi, pataikomos tos pačios taisyklės, kalbant apie prekybą su partneriais, yra ir bendra e, reguliavimo sistema, yra bendros taisyklės, tie patys socialiniai standartai, kurie yra taikomi visiems, tie patys aplinkosauginiai standartai. E, tokie pat konkurencijos įstatymai ir taip toliau. Tai reiškia, kad e, praktikoje tik vieną kartą vieną produktą reikia e, patikrinti ir tiesiog, jeigu esate es gamintojas, e, to pakanka, galite ir toliau sėkmingai gaminti ir prikelti savo gaminius. Dabar kalbant apie Junktinės karalystės pasitraukimą, viskas verčiasi aukštyn kojomis. Tai reiškia, kad e, Niekas nežino, kas nutiks po to, kalbant apie muitus, ar bus tas laisvosios prekybos sustarimas su Junktinė karalystė, ar Junktinė karalystė išlaikys tą vadinamą duty, tą vadinamą duty free prieigą prie ES. Na ir norėčiau priminti, kad tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, pavyzdžiui, e, ES e, muitai gana aukšti yra, pažiūrėjau, 40 procentų, kalbant apie pramoninės prekes, tekstiliai 12 procentų taikoma trečiosiam šalims. 10 procentų automobilių pramonės gaminiams. Ir kalbant apie dėrybą su JAV, tai yra vienas iš tų pagrindinių klausimų, kurį reikia išspręsti. Tad jeigu nepavyks rasti laisvosios e, priekybos sustarimo po Junktinės karalystės pasitraukimo, mūsų įmonė susidurs su papildomais mokesčiais, papildomais muitais, jeigu norės prekiauti Junktinėje karalystėje ir atvirkščiai. Na ir įsivaizduokime, kad uh, E, Junktinėje karalystėje ir ES liktų tokia pat e, reglamentavimo sistema. Tai reikštų, kad jeigu įmonės laikosi tų pačių taisyklių, tik vieną kartą gaminius reikėtų tikrinti ar testuoti. Ir gaminius taip pat e, reikėtų ženklinti tik vienu kokybės ar tinkamumo ženklu. O jeigu to padaryti nepavyks, jeigu Junktinė karalystė nuspręs kažkiek nukrypti nuo mums būdingų taisyklių, Tai reikš, kad viskas e, bus atliekama e, du kart. E, du patikrinimo etapai, du atskiri ženklinimo metodai, skirtingos taisyklės, o tai yra nemaža našta ypač mažoms bei vidutinėms įmonėms, nes jiems reikės samdyti daugiau darbuotojų, kurie turės atlikti visus reikalingus dokumentų parengimus, kalbant apie muitus. Na ir pavyzdžiui, maisto pramonė, čia yra itin aukšti standartai, sanitarijos, fitosanitarijos priemonės e, taikomos ir kiekviena, e, kiekvienas gaminys, kuris atvyksta iš už ES ribų, yra tikrinamas, turi atitikti taisyklės, reikalavimus, yra papildomės e, darbas susijęs su dokumentais, jų rengimu. Tad, jeigu reikalingas susitarimas nebus pasiektas, Tikrai kils e, nemažai problemų, kalbant apie tiekimo grandinės e, tarp ES ir Junktinės karalystės. Yra tikrai nemažai gaminių, kurie vyksta viena ir kita pusė, keliauja tą tiekimo grandinę. Ir jeigu atsiras tie papildomi dokumentų rengimo reikalavimai susiję su muitais, e, su muitiniu procesais, padidės patikrinimų skaičius, tai natūralu padidins ir darbo pasienyje skaičių. Kitas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra kilmės taisyklės. Ne visi mėgsta šią temą, ji nėra įtin patraukli, tačiau tai yra būtina sąlyga norint pasinaudoti duty free, tai yra be muičių režimu. Reikia užtikrinti, kad būtų tinkami mm, e, gamybos procesai užtikrinami, Ir kalbant apie automobilių gamybą, 55 procentai turi būti sukūrėmi preferencinėje zonoje, norint, kad gaminys galėtų pasinaudoti tą bemuitę sistemą. Ir tai kelia problemų, nes tiesiog kyla klausimų, ar tie gaminiai, kurie pagaminti E, Junktinėje karalystėje ar ES galės būti ir toliau laikomi e, tais e, bemuičiais gaminiais, naudotis tomis lengvatinėmis sistemomis. Jeigu bus išlaikytos tos pačios tiekimo grandinės kaip šiandieną, vis tiek gali nutikti ir taip, kad netitiksime tų taisyklių, kurios yra būtinos, norint užtikrinti tą uh, lengvatinio režimo taikymą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Į ES yra sudariusi nemažai laisvosios prekybos sustarimų, pavyzdžiui, su Koreja, su Kanada. Ir mes naudojamės ir tų šalių gaminiais, kurie atkeliauja pas mus. Uh, Ir jeigu ateitie Junktinė karalystė nesudarys tokio susitarimo, gali nutikti taip, kad mes kaip ES e pramonė neturėsime galimybės naudotis vadinamaisiais tarpiniais produktais, kurie atkeliautų iš Junktinės karalystės. Tai na, natūralu, kad darys didžiulę įtaką tiekimo grandiniai. Na, o tie skirtumai reglamentavimo sistemoje yra įtinopi problema, ji kelia rūpešių ne tik sektoriaus atstovams, Tai yra ir horizontali problema, nes kai kalbame apie konkurencingumą, kalbame apie socialinius aplinkosauginius standartus, apie vienodų sąlygų sudarimą, kyla klausimas, ar Junktinė karalystė išlaikys tas vienodas sąlygas, ar vis dėlto e, kils problemų įmonėms e, toliau tarpusavėje sąžininkai konkuruoti. Dabar e, duomenų srautai. E, Tai daro įtaką mm, įvairiems sektoriams. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra patvirtintas. Kol kas Junktinė karalystė taisyklės yra tokios pat kaip ES, tačiau kai Junktinė karalystė taps trečiaja šalimi, tada pagal ES taisyklės reikš, kad mm, ji nebetitiks bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, reikės priimti adekvatumo sprendimą kad būtų galima ir toliau keistis duomenimis tarp ES ir Junktinės karalystės, tačiau tai pareikalaus nemažai laiko, o tuo e, metu, kur, kol bus laukiama to sprendimo, bus sukurta e, tokia neužtikrinta aplinka ūkinės veiklos vykdytojams. E, tad dar trumpai dėl tų leidinių, kurie buvo paskelbti, štai matote jų Um, skaidrės su tais leidiniais. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad šiuo metu net ir nežinodami, e, kokie ryšiai bus tarp ES ir Junktinės karalystės, renktumėmės e, um, blogiausiam įmanomam scenarijui ir taip pat įsivaizduotų, kokią įtaką breksitas gali padaryti tiekimo grandiniai. Man atrodo, tai yra viena labiausiai problemiškas rytis mažoms vidutinėms įmonėms, tad Business Europe organizacijos tikslas yra didinti informuotumą tarp įmonių e, ir nurodyti tas konkrečias rytis, kurios gali kelti daugiausia problemų. Ačiū. Ačiū labai, ponė Santos. Dabar e, ponas e, Žanas Žakas Tortuo. Jis Kosmoso politikos instituto direktorius, juo dirba nuo 16 metų birželio o prieš tai jis buvo e, SD Europe Eurospace prekybinės organizacijos mm, e, generalinis direktorius. Taip pat dirbote ir Šiaurės Amerikos e, kosmoso agentūroje. Tad ponas Tartuo, žodis jums dabar. Well, for... Ačiū. Man visuomet didelė garbė būti pakviestam į Europos parlamentą. Uh, Trumpai apie instituto veiklą. Šis institutas veikia vienoje, jis yra išskirtinis toks vienintelis, šimtų procentų dirba tik su kosmoso politika ir atlieka tyrimus šioje srityje. Taigi, jungtinė karalystė ir kosmosas. Gal reikėtų uh, pradėti nuo apibendrinimų ir tuomet pereit prie specifinių Euro, e, jungtiniai karalystiai būdingų aspektų. Jungtinė karalystė priklauso kelioms tarptautinėms organizacijoms ir ji ir išliks nare, net ir po breksito. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, Junktinė karalystė labai daug yra investavusi į verslą, gerokai daugiau negu bet kuri kita ES valstybė. Ir viena iš to pasiekmių yra, kad e, jos veikla Ariano ir Human Space Flights gali būti apribota. Nors Taip pat noriu pabrėžti, kad e, jungtinė karalystė naudojasi duomenimis, kurie yra labai saugomi ir jautrus. E, ji dirba šioje srityje intensyviai ir po Brexito, jeigu jungtinė karalystė, kai jungtinė karalystė išstos, tai šioje srityje bus matyti poveikis. Ir taip pat jungtinė karalystė požiūris į kosmosą dabar yra pats liberaliausias. Ir norėčiau parodyti grafiką, kurioje kuriame kaip tik ir atsispindi e, Junktinės karalystės įsitraukimas į New Space ir invest. Čia aš noriu pavaizduoti, kokie yra a, privatus investuotojai į vadinamąją New Space sritį. Čia kalba eina apie privačius investuotojus. A, Matot, jungtinė karalystė yra ta vieta, kur vyksta daugiausia veiklos, viena trečioji, kalbant apie visą Europą. Tai taip pat mums parodo, kad jungtinė karalystė yra išskirtinė narė. Prie to dar grįšiu savo išvadose. Uh, Bet dabar dar norėčiau pakalbėti apie potencialias pasiekmes, kurios, su kuriuom teks dorotis, kai Junktinė karalystė išstos iš ES. Pakalbėsiu apie labai svar, svarbes programas kuriuose Junktinės karalystės vaidmuo yra labai didelis. Taigi pirmoji programa yra Kopernikos. Uh, E, Jungtinė karalystė ir toliau bus tokių organizacijų kaip Europos kosmoso agentūra, jūrų stebėsenos agentūros, Merkator ir kitų agentūrų nare. E, Kopernikus programa yra pagresta laisvų duomenų e, naudojimu. E, Ir e, išstojus ES gali būti įvairių trukdžių, norint gauti prieigą prie duomenų. Jungtinės karalystės e, pramonė gali susidurti su iššūkiais, jeigu norės dalyvauti Koperniko programoje ateityje. Nes e, E, reikės nustatyti kažkokius procesus, kaip būtų galima naudotis ES turimais duomenimis. K Kopernikus, e, tai yra ta programa, kurioje daug bendradarbiaujam ir manau, kad visos valstybės narys, visos suinteresuotusios šalis norės ir toliau uh, bendradarbiauti ir, ir dalyvauti šioje programoje, kurti duomenų bazę ir toliau kartu. Taigi tikiuosi, kad bus pasiekti susitarimai, kurie padės užtikrinti harmoningą e, ir sąžininką dalyvavimą. Čia aš taip viliuosi ir taip spėju, bet pamatysim, kaip bus. Taip pat e, svarbu nepamiršti ir kosmoso saugos. Europ... E, Jungtinė e, karalystė dalyvauja SST ir SSA programuose, informatumo apie padėtį kosmose programuose ir taip pat e, ji turės prieigą prie, duomen, prie duomenų. E, e, ši programa vis dar rengiama, taigi ateityje gali būti dėrybos. Antra vertus, dabar Prancūzija ir Vokietija neša didelį indėlį į šias programas, ko nepasakytume apie Jungtinę karalystę. Jos e, duomenų skaičius yra ribotas. Jungtinė karalystė e, padėjo renktis duomenų apsikeitimui, e, tyrė orbitą ir, ir breksitas tokio tipo duomenims įtakos neturės. Galiausiai šioje srityje yra tam tikros e, paslaugas teikiančios institucijos e, jungtinės, Jungtinėje karalystėje. E, ir tos paslaugos ir toliau bus, tikėkime, teikiamos komerciniu pagrindu. Taigi, mat, tre, trečias aspektas yra vyriausybinis palidovinis e, ryšys. Tai viena iš tų naujų programų vykdoma jungtin, e, Europos Sąjungoje e, šioje srityje palidovinis ryšys, komunikacijos skirtos saugumos yra išskirtinė sritis. Ir čia Junktinės karalystės indėlis buvo labai didelis. E, daugelį metų e, e, Junktinė karalystė, Skynet 5, Skynet 5, Skynet 4 palidovus yra išsiuntusi ir dalyvavo šios rytyje. Kalbant apie palidovinį ryšį apskritai, e, tai jungtinė karalystė turi tuo pagrįstą verslą, tai yra komercinės rytis ir panašu, kad e, čia niekas nesikeis šios rytyje. E, ir galiausiai programa Galilėjo. Norėčiau e, pasakyti, kad iš pradžių Junktinė karalystė buvo labai prieš šią programą, o paskui ji įgyjo labai rimtą pagrindą, nes verslui ši programa buvo labai svarbi. Ir iš tiesų tai yra e, ta programa, kuri kelia didžiausią samišį Ir nu, pirma, svarbiausia išvada, kurią galėtume padaryti atsižvelgiai į tai, tai yra taip, kad jeigu norim parodyti, kad investicijos į Galilėjo yra labai svarbios, tai, tai čia vat ir reikėtų pasitelkti šiuos argumentus. Ši programa yra labai svarbi, labai vertinga. Ir E, panašu, kad visi civiliai, civiliai signalai bus prieinami e, prieiga prie PRS duomenų yra kitas klausimas. Problemų kyla dėl e, būsimo bendradarbiavimo keliais lygmenis. Visų pirma, labai svarbu gauti uh, signalą, kaip tas signalas bus gaunamas, tai šis klausimas yra pakankamai lengvai išsprendžiamas, bet sudėtingas dalykas yra jungtinės karalystės įsitraukimas į programos valdymą. E, kyla klausimas, ar turėsim suteikti jungtiniai karalystiai prieigą prie šios programos valdymo. Tai šis klausimas yra sudėtingas, jį reikės išspręsti. Tačiau baigdamas norėčiau padaryti tokią išvadą. Uh, pasižiūrėti, kokiagi įtaka kosmoso tyrinėjimams turės breksitas. Ne, tas e, jungtinės karalystės indėlis nelygintinas atsižvelgiant į visą sektorių. Tai turės didelę įtaką ir ekonomikai. Kitas dalykas Jungtinė karalystė neturi kažkokio pramoninio o, kosminio, tokio vadinamo čempiono, bet vis dėlto 17 procentų pramonės veiklos yra susijusi su Galilėjo ir Junktinė karalystė yra labai stipriai orientuota į eksportą. Tai va čia ir kyla daugiausia problemų. Ir nors e, Europos kosmoso agentūrai e, bendraja prasme nebus e, didelis poveikis daromas po breksito, tačiau turime e, išsiaiškinti, ar e, užteks tos kritinės masės jungtiniai karalystiai, kad ji galėtų toliau dirbti šiame sektoriume. Ar ir kalbant apie masinės rinkos produkcija, tai dažniausiai tai viskas yra susiję su ES programos Galilėjo ir Kopernikus. Jungtinė e, karalystė gali būti, e, e, gali būt, kad kils problemų norint gauti prieigą prie verčių grandinių. bet viskas priklausys nuo to, kas bus, ko, kokie bus priimti sprendimai saugumo ir gynybos rytyje platesne prasme. E, kosmoso srityje, kaip minėjau, Junktinė karalystė padėjo rengiant pačią politiką. Ir gali būti, kad kosmosas liks tarsi prekursorius. Jungtinė karalystė gali būti, kad ir toliau bendradarbiaus saugumo ir gynybos rytyje. Ačiū. Ačiū, ponė Tortora. O dabar galime leisti nariams užduoti klausimą. Pirmasis klausimas socialdemokratų, ponė Grindi. Van Bremt. Aš kalbu ne savo vardu, aš pa, kolegė manęs paprašė perskaityti jos klausimus. Ar, ar galiu kalbėti Terezos Griffin vardu? Brexitas dar net neįvykęs, bet poveikis jau dabar jaučiamas EPPR ataskaitoje teigiama, kad šiaurė E, nukenties nuo breksito dvigubai labiau negu pietus. Ir poveikio vertinimo ataskaita rodo, kad 2,5 BVP e, 8 procentai nukentės BVP, jeigu pasirinks tokį bendradarbiavimo būdą kaip Kanada ir 14 procentų, jeigu e, Junktinė karalystė nesims jokių veiksmų. M 3 e, milijonai darbo vietų yra sukuriama ES. Jau dabar darbuotojai e, netenka darbo dėl to, kad e, įmonės užsidaro dėl breksito, automobilių pramonė, pavyzdžiui, atleidžia žmonės, nes laikinai sustabdo veiklą tam tikros automobilių kompanijos. Kai, kai e, viena bendrovė perkelė savo gamybą į Slovakiją ir dėl to buvo e, šimtai darbo vietų sumaž. Ir žinoma, jeigu Junktinė karalystė išstos iš ES, tai tas turės įtakos ir kosmoso tyrinėjimo sryčiai. Ir kosmoso tyrinėjimo sritis gali sumažėti 8,1 procento. Satelitai gali būti perkelti iš Junktinės karalystės į kitas ES valstybės narės ir e, kompanijos turės, nuspręs, turės investuoti E, į kitas šalis. Pone Griffin užduoda klausimą, kaipgi ji gali paaiškinti savo rinkėjams, uh, kodėl žmonės netenka darbo vietų jos regione. Much, so, so... Čia ponia Van Bremt. Dar išklausysime keletą klausimų, o paskui turėsite galimybę į juos atsakyti. Ir toliau. Nasnika. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad visiškai pritariu nuomonėms ir požiūrį į breksitą, kurį išdėstė e, šiandienos kalbėtojai. Aš turiu klausimą ne jums, o Britų vyriausybei. Veikiau, ar jis žino, kuo kvepia ši, šie nuotikiai, ar, ar jie žino visus e, skaičius. Aš e, rengiu pranešimą parlamente dėl Horizon programos. Į mane kreipėsi Britų mokslinių tyrimų institucijos daugybė, daugybės kitų institucijų atstovai klausinėdami, kaip toliau klostysis mūsų bendradarbiavimas, kokia bus mūsų pozicija dėl horizontas, dėl programos horizontas. Ir at, mano atsakymas štai koks, jūs esate valstybė nariai, jeigu jūs išstojate, pasirūpinkite viskuo. Galiausiai susitikau su ponu Barnyje ir labai atidžiai klausiausi to, ką jis kalbėjo. Jis pasakė, jis išsakė tos pačius, e, citavo tos pačius faktus, e, išreiškė susirūpinimą dėl tų pačių dalykų. Tai tikri dalykai, tai nėra išsigalvojimai ar fantazijos, tai tie, tie scenarijai, kuriuos aptarnėjami. E, Todėl turiu tik vieną klausimą. Jūs sakėte, kad Britų pramonė pasiekmes pajus. E, Britai, e, žmonės pajus pasiekmes Junktinė karalystėje. E, bus juntamos pasiekmes ir priekybai. Ar Junktinės karalystės atstovai, Junktinės karalystės piliečiai žino apie tai, informuoti apie tas pasiekmes, nes mes kalbame Briuselėje. Posėdis transliuojamas gyvai internetu, bet nežinome, kiek Junktinės karalystės e, auditorijos mūsų klausosi. Ar jie žino, ko tikėtis už šešių mėnesių, kuomet įvyks Junktinės karalystės išstojimas? Ačiū. Thank you, Mr. Nika. And... Ačiū, ponė Nika. Ir galiausiai ponas Tošinovski, prašau. Ačiū, kalbėsiu gimtają kalbą. Já bych chtěl velmi poděkovat za. Sveiki. Norėčiau padėkoti už tokį detalų išsamų e, projektų aptarimą ir kad, kad, kad Brexitas reiškia įvairioms programoms. Manau, kad Koperniko programos klausimą galima išspręsti nesunkiai, kaip ir buvo e, pasiūlyta prekybos sutarties pagrindu, bet aš noriu paklausti apie Galileo programą. Nėra problemos dėl PRS, tą klausimą galima išspręsti prekybos sutarties pagrindų, tačiau Galilėjo projektas kaip po toks yra saugumo sistemų dalis. Jis buvo plėtotas būtent tokiu pagrindu ir tikrai, mano nuomonė, būtų labai negerai, jeigu Junktinė karalystė staiga taptų trečiaja šalimi čia, nes e, Junktinė karalystė yra labai svarbi šiam Europos projektui. Todėl noriu paklausti, Ar galėtumėte pasiūlyti e, sumanų m, mm, logišką scenarijų, kaip jungtiniai karalystiai išlikti, e, galėjo projekte ir toliau jame dalyvauti, netapti trečiaja šalimi. Nes e, ši programa tikrai bus labai sėkminga. Ir aš išvelgiu Aš manau, kad iškils rimtų kliūčių, jeigu mums nepavyks išspręsti situacijos su šia labai brangia programa. Ačiū, ponia Tašanovskai, dabar žodis mūsų kalbėtojams viską apibendrinti. E, turime tik keletą minučių, prašau. Tikrai labai trumpai dėja, nors e, tema tikrai svarbi. Kaip sakė ponas Niko, ir ponė Van Bremt. Buvo parengta daug apžvalgų, bandant išsigilinti į tai, e, koks išstojimo poveikio mastas bus Junktinėje karalystėje, kaip tai atsilieps prekybos politikai. Tačiau didžia dalimi buvo svarstama, kokią e, užsienio prekybos politiką vyz, vyg, patirtis Junktinė karalystė ir čia dar daug nežinome. Ir nežinome taip pat ir kaip atrodys Junktinės karalystės pramonės politika ir tai reiškia papildomus kaštus. Galime svarstyti apie Brexito poveikį e, ES liekančiam 27 narėms. Jos nieko iš to nelaimi. Priešingai, tai atneš nuostolius nėra daug apžvalgų parengta apie mm, tai, kokių nuostolių atneš išstojimas e, e, S27 narėms, bet daugiau svarstama, kokie santykiai susiklostys tarp ES ir Junktinės karalystės ateityje, pramonės politikos srityje. Todėl mes 27 šalių bendruomenė galime bent jau labai aiškiai ir tiksliai kalbėti, kokios uh, politikos, prekybos politikos norime po Junktinės karalystės išstojimo, o kalbant apie verčių grandinės ir susietumą, tarpusavio susietumą, svarbu bus plėtoti atvirą daugiašališką prekybos politiką. Ir taip pat pasinaudoti visomis atsiveriančiomis galimybėmis verčių grandinėje, taip pat investuoti į novatoriškus gebėjimus ir bandyti geriau reaguoti į tą e, susidariusią nežinios aplinką. Todėl reikia laikyti atviros daugiašališkos prekybos politikos ir taip pat dar intensyviau investuoti į pramoninę politiką, akcentuojant novatoriškus elementus. Pone Santos. Atsakau į klausimą, ar žmonės Junktinėje karalystėje žino apie tai ar ne. Verslas tikrai žino. Būtent todėl mes vykdome e, ryšių kampanijas. Kartais parlamento nariai to. Než... Kai, kai, kurie, kai kurios įmonės, mažos ir vidutinės įmonės nežino apie visus šios dalykus, jeigu jos nežino, kad jų produktai bus eksportuojami į Junktinę karalystę. Mes kalbame apie tai, pavyzdžiui, jeigu tai yra gamintojai Prancūzijoje ar Vokietijoje. Todėl Europos pramoniai ir gamintėms tai svarbu. Noriu padaryti štai ką. E, prekybos sutarties galimybės yra ribotos. Dažnai ten nekalbama apie inovacijas arba inovacijų projektus, todėl nesitikėkite, kad visi klausimai bus išspręsti priekybos sutartyje. Ir santykiuose su nekaralystė turime eiti toliau, neapsiriboti vien tradicinė priekybos sutartimi. Ir kaip kalbėjau savo žanginėme pasisakymė, reikia visos eilės uh, susitarimų, ne tik prekybos susitarimo. Jeigu Junktinė karalystė norės toliau naudotis horizonto programą, Kopernikus programoje išlikti, reikės Junktinė karalystė laikytis tokių pačių taisyklių, kaip mes laikomės Europos Sąjungoje, nes kitaip neužtikrinsime lygių galimybių įmonėms. O tai labai svarbu. Žinoma, mes norime išlaikyti glaudų bendradarbiavimą su Junktinė karalystė, bet daug kas priklauso ir nuo tos šalies ir jos vyriausybės, nuo to, ar ji bus pasirengusi laikytis tuo, tų pačių taisyklių ir prisimti tuos pačius įsipareigojimus kaip ir e, Europos įmonės. Ačiū, ponė Santus. Galiausiai ponas Tortora. Ačiū už klausimą. Sakyčiau, kad E, tiesioginės breksito pasiekmes, tai kad Junktinė karalystė tampa trečiaja šalimi. Tai nereiškia, kad negalime likti gerais draugais. E, aš kalbėjau apie tai, e, komentuodamas, kad reikia vairiausių susitarimų ir jų, Junktinė karalystė ir jų dėka Junktinė karalystė išliktų kosmoso programų dalyvė. Vienintelis svarbus e, aspektas tai PRS sistema. PRS sistema e, sukurta, paremta suverenitetu. Ir na, gali gerus draugus pasikviesti į svečius į savo namus, bet klausimas, ar jiems gali patikėti ir tų namų raktus. Tai, o tai politinis sprendimas, kurį reikės priimti. Pirmininkas, ačiū, tuo ir baigiame. E, šį renginį. Ačiū visiems kalbėtojams, taip pat ačiū už jūsų pasisakymus, bei taip pat dėkoju visiems nariams. Good afternoon, ladies and... Labą dieną, ponios ir ponai. Prasidės balsavimas. Norėčiau e, paruošti balsavimo korteles, įdėti jas į balsavimo aparatus. Dabar bandomasis balsavimas. Prašau balsuoti. There's not too many of us yet. Maybe. Kol kas dar narių netiek daug. 44 only. Tik tai 44, du trešdaliai. Komiteto narių dalyvauja. Balsavimas baigtas. Okay, so I understand it works very well. So now aparatūra veikia. Taip, prašau. Neturiu savo balsavimo kortelės, arba aš bėgu jos, ją susirasti, arba jūs tiesiog įrašysite mano balsą. Gerai. Bendrasis ES 2019 finansinių metų biudžetas. Visi skirsnė pranešėjas Jens Gajer. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. E, pirmojo kompromiso papildymas, už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas už, prieš, patikrinkime, kaip balsavome. Tikriname, kaip balsavome dėl penktojo pakeitimo, balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštas už, prieš susilaikė pritarta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Tryliktasis už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Devynioliktas už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. E, ketvirtam kompromisui teikiamas papildymas už prieš susilaikė. Patikrinkime, kai balsavome. Ketvirtojo kompromiso papildymas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ne, ne atmestas, sako pirmininkas, pritarta. Dvidešimt penktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvidešimt šeštas už, prieš prieš susilaikė pritarta 27 už, prieš susilaikė pritarta 28 už, prieš susilaikė pritarta 29 už, prieš dar kartą 29. Patikrinkime, kaip balsavo, nes buvo neaišku. Tikriname 29. Balsavimas baigtas. Bet rezultatas e, visiškai akivaizdus. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 35 už, prieš susilaikė atmestas. 34 už, prieš susilaikė atmestas. 37 už, prieš susilaikė atmestas. Ir dabar galutinis balsavimas, vardiniu balsavimu. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, prašau. Mes nebalsavome dėl 33 pakeitimo. Atmestas. Taigi galutinis balsavimas, vardinių balsavimų. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Aiškia persvara pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar periname prie nuomonės projekto dėl direktyvos, dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo. Pranešėja ponia Barbara Kapel. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš. Patikrinkime, kai balsavome dėl pirmojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Pritarta. 85 už, prieš susilaikė atmestas. 86-7 kartu. Kas už, kas prieš Tikriname, kai balsavome dėl 86 ir 87 abiejų. Balsavimas baigtas. Pritarta. 88 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 89 už, prieš. Tikrinkime, kaip balsavimą dėl 89. Balsavimas baigtas. Pritarta. 90 už, prieš, susilaikė, pritarta. 93 už, prieš, susilaikė, atmestas. 91 už, prieš, susilaikė, patikrinkime, kai balsavome, dėl 91-ojo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 92 už, prieš, dar kartą tikriname, kai balsavimą dėl 92. Balsavimas baigtas. Atmestas. 94 už, prieš, susilaikę. Turime patikrinti dar kartą dėl 94. Balsavimas baigtas. Atmestas 95 toliau už, prieš, susilaikė, šį kartą atmestas. 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 už, prieš, susilaikė, pritarta. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. 99 už, prieš, susilaikė, atmestas. Šimtasis už, prieš susilaikė atmestas. 101 už, prieš susilaikė atmestas. 2A kompromisas už. Patikrinkime, kai balsavome dėl kompromiso. 2A kompromiso. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. 124 už, prieš, dar kartą. 124 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 125, 126 ir 127 dėl visų kartų. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. 128 už, prieš, patikrinkime, kaip balsavome, dėl 128. Balsuoti baigiame. Atmestas. 129 už, prieš, susilaikė, atmestas. 130 už, prieš, susilaikė, atmestas. 131 už, prieš, patikrinkime dėl 131. Balsavimas baigtas. Atmestas. 132 kas už, kas prieš, susilaikę. Patikrinkime, kai balsavome dėl 132. Atmestas. Šimtas trisdešimt penktas už, prieš, susilaikę, atmestas. Šimtas trisdešimt šeštas už, prieš, susilaikę, atmestas Atmestas. 137 tuomet už, prieš. Patikrinkime, kaip balsavome dėl 137. -ojo. Balsuoti baigėme. Atmestas. 138 už, prieš susilaikė atmestas. 139 ir 140, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Du pakeitimai. 139 ir 140. Balsuoti baigėme. Atmesti. Prašau. Jūs balsuojate už ar prieš. Prieš, tuomet atmesta. 141 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 142 už, prieš, susilaikė atmestas, 143 už, prieš, susilaikė atmestas, 144 už, prieš, susilaikė atmestas, 145 už, prieš, patikrinkime. Būtų protingiau patikrinti, kai balsavome dėl 145. Balsavome, balsuoti baigėme, atmestas. Trečias kompromisas už, prieš, patikrinkime. Tai svarbus balsavimas dėl kompromiso. Balsuoti baigėme. Pritarta. 152 už, prieš susilaikė atmestas, 153 už prieš patikrinkime. Prašau visų kelkite rankas, nes kitaip neaišku, kaip balsuojate. 153. Baigėme balsuoti. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, Patikrinkime ketvirtąjį kompromisą. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau du pakeitimai, e, kuriais siūloma papildyti tekstas. Tekstą 163 ir 165. Visų pirma, dėl 163. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 135. Už, prieš, pritarta. 169. Už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas už. Patikrinkime iš karto, kai balsuojame dėl penktojo. Baigėme balsuoti. Pritarta. 180 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis už, prieš. Patikrinkime, kaip balsavome dėl aštuntojo. Aštuntasis pakeitimas. Tikriname elektroniškai. Balsuoti baigėme. Atmestas. 181 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Patikrinkime tuomet, kai balsavome dėl 181. Balsavimas baigtas. Atmestas. 182 už, prieš susilaikė atmestas, 183 už, prieš susilaikė atmestas. 184 kas už, kas prieš. Patikrinkime, kai balsavome dėl 184. Balsuoti baigiame. Pritarta. 185 toliau už, prieš susilaikė atmestas. 186 Tikriname 185. Vienas aštuoni šeši, atsiprašau, pritarta. Tikrai verta kars nuo karto pasitikrinti. Vienas aštuoni šeši. Už, prieš, patikrinkime ir 186. Balsavimas baigtas pritarta. 187 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 188 kas už, kas prieš. Patikrinkime, kaip balsavome dėl 188. Balsavimas baigtas. Atmestas. 189 kas už, kas prieš. Patikrinkime dar kartą. Dėl 189, kai balsavome, balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštas kompromisas. Balsuojame dėl jo elektroniškai. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta. Puiku. 205 už, prieš, susilaikė atmestas, 206 už, prieš susilaikė pritarta, 207 už, prieš susilaikė pritarta, 208, 210 už, prieš susilaikė atmestas, 209 už, prieš susilaikė pritarta, 212 už, prieš susilaikė atmestas. 213 už, prieš susilaikė atmestas. 214 už, prieš patikrinkime, kaip balsavome dėl 214. Balsuoti baigiame. Kaip jūs, kaip jūs balsavote, ponė? Atmestas. 215. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 216. Už? Prieš? Susilaikė atmestas. 217. Už? Prieš? Patikrinkime, kaip balsavome dėl 217. Balsuoti baigėme. Pritarta. 218 už, prieš, susilaikė atmestas. 219 už, prieš, susilaikė atmestas. 220 už, prieš, susilaikė atmestas. 221 ir 222. Dėl abiejų kartų už, prieš. Patikrinkime, kaip balsavome dėl šių dviejų pakeitimų. Balsuoti baigėme. Pritarta. 223. Toliau 242, veikiausiai kitame puslapyje, pono Pakso pakeitimus. Kas už? kas prieš, susilaikė atmestas. 243-244, kas už, kas prieš. Patikrinkime, kaip balsavome. Balsuoti baigėme. Atmesti. 245 už, prieš Patikrinkime dar kartą. 245. Balsavimas baigtas. Atmestas. 246-247. Kas už, kas prieš susilaikė. Patikrinkime dėl, kai balsavome dėl abiejų pakeitimų. 246-247. Balsavimas baigtas. Pritarta. 248. Kas už, kas prieš. Dar kartą patikrinkime. 248. Mm, nelabai matosi, kai balsuojate. Balsuoti baigiame. Atmestas. 249. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 250. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 251. Kas už, kas prieš. Turime patikrinti. 251. Balsuoti baigėme. Atmestas. 252 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 253 už. Prieš. Patikrinkime dėl 253. -ojo. Geriau patikrinti balsuoti. Balsuoti baigėme. Kaip jūs balsavote, ponė? 253 atmestas. 254 kas už, kas prieš. Patikrinkime ir jį 254. Du šimtai penkiasdešimt ketvirtasis balsavimas baigtas, atmesta. Du šimtai penkiasdešimt penktas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 256 už, prieš. Patikrinkime, kai balsavome, nes jūs nekeliate rankų ir labai sunku nuspėti, kokias, koks bus rezultatas. 256 balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Atmestas. 257 kas už, kas prieš. Mėly kolegos, kelkite rankas, nes nieko negaliu matyti. 257 pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. 257. Balsuojame elektroniškai. 257. Atleiskite, kad teko imtis tokių priemonių. Balsavimą baigiame. Atmestas šis pakeitimas. 258 kas už Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime elektroniškai. 258. Balsavimas baigiamas. Atmesta šis pakeitimas 259, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 260, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 261, kas už, prieš, ar yra susilaikiusių atmesta. 262 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 263 už, prieš, atmesta. 264 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 265 už, prieš, Manau, reikėtų pasitikrinti. Pasitikrinti 265, kas už, kas prieš. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Balsavome elektroniškai. Atmestas šis pakeitimas. 266, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 267, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 9, kas už kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šį kartą pritarta. Septintasis kompromisas. Balsuosime elektroniškai dėl septintojo kompromiso. Ir balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Šešioliktasis kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Septynioliktasis už, prieš, Pasitikrinkime elektroniškai 17 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta šis pakeitimas. Aštuntasis kompromisas dabar. Balsuokime. Aštuntasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 24 už. Prieš susilaikė, atmesta. 25 už prieš susilaikė, pritarta. 26 už prieš susilaikė, pritarta. 27 už prieš susilaikė. Galbūt patikrinkime elektroniškai dėl 27 pakeitimo. Balsuojame dėl 27. -ojo. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 28 dabar kas balsuojate už, kas prieš. Pasitikrinkime ir dėl šio. 28. Balsuojame dėl 28. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 30 dabar kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. Devintasis kompromisas. Balsavome elektroniškai. Ir balsavimas jau baigtas. Pritarta šiam pakeitimui 36, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37, kas už, prieš. Galbūt pasitikrinkime ir dėl šio balsuokime elektroniškai, dėl 37. -ojo. Balsavimas baigtas. Pone, koks e, jūsų balsas už ar prieš? Panašu, kad prieš. Pritarta šiam pakeitimui. Dešimtasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš. Pritarta, tačiau galbūt dar pasitikrinkime elektroniškai. Dešimtasis kompromisas. Balsuokime elektroniškai dėl dešimtojo kompromiso. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. 41. Kas už? Prieš, kas susilaiko, pritarta. 42. Už prieš, susilaikė. Pasitikinkime dėl 42. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43. Kas balsuojate už? Prieš Pasitikinkime ir dėl šio elektroniškai. 43. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 45. Už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 45. pakeitimo dabar balsuojame. 45. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas 46. Dabar kas už, prieš, kas susilaiko, pritarta. 47. kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. 48. kas už, prieš, kas susilaiko, pritarta. 49. už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis už, prieš, Pasitikrinkime elektroniškai. Pirmasis pakeitimas balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigiame. Atmestas šis pakeitimas. 51. Atleiskite, praleidau 50. 50 pakeitimas. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 52 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 53 už, prieš, galbūt pasitikrinkime. 53 dabar. Balsuojame elektroniškai, balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 54 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Elektroniškai balsuojame dėl 11 kompromiso. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui dabar. 12 e, kompromisas balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko pritarta. 62 kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. 62 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas 63. Dabar kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. 63. 63 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 64 už, prieš, susilaiko, pritarta. 65 kas balsuojate už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. 65. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 67 dabar kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai ir dėl šio 67 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas 69 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko. Balsuokime elektroniškai ir dėl šio, dėl 69. -ojo. Balsuojame dėl 69-ojo elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 68-asis kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai ir dėl šio. 68-asis balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas 70-asis kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta, 71 už, prieš susilaiko atmesta, 72 už, prieš susilaikė atmesta, 73 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, 73. Kas, atsiprašau, balsuojame elektroniškai dėl 73. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. 74. Kas balsuojate už? Prieš. Kas susilaiko? Atmesta. 75. Kas už? Kas prieš? Galbūt pasitikrinkime. 75. pakeitimas balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigiame pritarta šiam pakeitimui, 77 buvo atsiimtas, 76 dabar kas balsuojate už, prieš, kas susilaiko, pritarta. Panašu, kad norima balsuoti elektroniškai. 76 balsuokime, dėl 76 balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas, 78. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 79-asis, kas balsuojate už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai dėl 79-ojo. Balsuojame elektroniškai. 79-asis balsavimą baigime. Pritarta šiam pakeitimui. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Ir balsavimą baigėme. Nuomonė patvirtinta, sveikiname pranešėją, tad dėkojame kolegos visiems. Balsavimo procedūra baigta. Panašu, kad e, kol kas dirbame pagal darbo tvarkę, pusė penkių dabar. Periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Uh, uh, dear friends, uh, three minutes Mėly kolegos, padarykime trumpą trijų minučių pertraukėlę, uh, jeigu norite išeiti iš salės, padarykite tai nedelsdami. Tikiuosi, nes nesu, ne, ne, neatrodau nemandagus, tad norime tęsti darbus. Trijų minučių pertraukėlė, trumpa pertraukėlė ir tuoj pratęsime ten, kur sustojame. Uh, hello. Mr. Peterson replaced Mr. Federer. Federer is, is not, He's not uh, replaced by Mr. Peterson. Okay. Okay. Uh, dear friends, let us start immediately. Point number seven. Mėly kolegos, nedelskime, pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Septintasis punktas - aukščiausio lygio domeno vardo .eu įgyvendinimas ir šio domeno veikimas. Frederik Federley yra pranešėjas, tačiau jį pakeis kolega Petersonas. Jis pavadavo ir mane, kol manęs nebuvo. Dabar pavaduos gerbiamą pranešėją Frederik Federley. ES aukščiausio lygio domenas buvo e, patvirtintas 2002 e, metų reglamente Tačiau teisinė sistema jau yra pasenusi, ją reikia peržiūrėti ir atnaujinti, siekiant, kad e, reglamentavimo aplinka būtų atspari ateities pokyčiams. Ir komisijos pasiūlymas yra nukreiptas į tai, kad būtų panaikintas e, dabartinis teisės aktas, tai yra labai svarbu. E, ir paprašysiu kolegos Petersono pradėti diskusiją žodis jums, Petersonai. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti pono Federlį vardu. Jis negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Naujasis pasiūlymas dėl Europos aukščiausio lygio domeno skirtas dabar galiojančio teisės akto panaikinimui. Ir nors ir toliau domenas tinkamai funkcionuoja, teisinė sistema turi būti pritaikyta prie itin sparčiai besikeičiančios internetinės aplinkos ir rinkos. Atsižvelgdami į skaitmeninės, į bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, dabartinė iniciatyva siekia užtikrinti, kad tas aukščiausio lygio domenas, kuris tikrai neblogai veikia ir toliau galėtų tinkamai funkcionuoti, E, siekiant užtikrinti, kad jo duodama nauda e, pasiektų kuo daugiau ES piliečių. Pranešėjas džiaugiasi parinktų pasiūlymų ir pritarėme tam, kad e, reikėtų laikytis tos sparčios evoliucijos internetinėje rinkoje. Reikia, kad reglamentavimo aplinka būtų atspari ateities pokyčiams, nes tai yra svarbus elementas susijęs su ES internetiniu tapatumu. Maname, kad piliečiai įmonės turi turėti galimybę e, gauti prieigą prie aukščiausio lygio domeno vardo .eu. Tai padėtų vadovautis tomis pačiomis taisyklėmis, vertybėmis ir padėtų identifikuoti save kaip ES bendruomenės dalį. Pasiūlymas pagrįstas dabar galiojančiais teisės aktais dėl aukščiausio lygio domeno. Ten yra kalbama apie bendrasias registracijos taisyklės, e, vardų atšaukimus. Ir kalbant apie mm, domenų rezervavimus, yra numatytos konkrečios procedūros, taip pat yra numatyta ir kreditavimo procedūra. Kalbant apie registravimo procedūras, svarbu um, laikyti svarbiausių įsipareigojimų. Pasiūlyme taip pat yra išvardinti pagrindiniai principai ir pasiūlymai susiję su aukščiausio lygio domeno vardo EU uh, funkcionavimu ir taip pat kalbama apie sudaromas registravimo sutartis. Pranešėjas taip pat nori pabrėžti, kaip svarbu skatinti es vertybių plėtrą. Tai yra daugia kalbiškumas, vartotojų apsauga, vartotojų saugumas, žmogaus teisės. Kalbant apie žmogaus teisų apsaugą ir teisės viršinybės principo užtikrinimą, pranešėjas mano, kad būtų naudingi ir papildomi saugikliai. Pranešėjas taip pat mano, kad Europos parlamentas turėtų tinkamiau kontroliuoti kriterijų nustatymą ir e, tam reikėtų panaudoti deleguotusius teisės aktus. Pranešėjo nuomonė dar vieną klausimą reikėtų išsameu aptarti. Jis yra susijęs su tuo, ar registro e, paskirimas galėtų būti e, naudojamas ir nepelno organizacijų. Pranešėjo nuomonė, jeigu būtų galima užtikrinti tinkamą reglamentavimo sistemą ir tinkamą Europos parlamento įsitraukimą rengiant tolesnės taisyklės šio remiantis šiuo reglamentu tikrai būtų galima pasiekti gerų rezultatų. Pranešėjas taip pat norėtų padėkoti komisijai už e, tai, kad geranoriškai atsakė į mūsų klausimus susijusius su pasiūlymu. Pranešėjas tikisi toliau sėkmingai tęsti bendradarbiavimą komiteto kontekste. Įdomu bus išgirsti ir kolegų pasisakymų šio klausimu. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū kolegai, ačiū už jūsų pastabas išsakytas diskusijų pradžioje. Dabar Ponas Hokmar, PP frakcijos vardu pasisakys. Dėkoju, norėčiau padėkoti ir pranešėjui, taip pat jo kolegai, kuris pristatė pranešimą. Man atrodo, šis klausimas e, e, nėra kažkoks kontroversiškas. Manau, kad e, tikrai lengvai pasieksime pažangos, juk turime elgtis e, praktiškai ir pagerinti e, da, jau dabar veikiančio domeno vardo EU funkcionavimą. Taip, svarbu čia yra bendroji skaitmeninė rinka, taip pat e, europinio internetinio identiteto stiprinimas, e, tarp valstybinės priekybos palengvinimas. Visą tai yra labai svarbu, kalbant apie bendrąją skaitmeninę rinką. Ir tikiuosi, kad e, to galėsime lengvai pasiekti. Man atrodo, kad reikia siekti, kad viskas būtų kuo paprasčiau, kad e, vartojimas būtų kuo platesnis, tačiau taip pat reikia užtikrinti ir saugumą, reikia atitinkamų saugiklių, siekiant apsiginti nuo įsilaužėlių, e, nuo kažkokių internetinių nusikaltelių. Tad paprastumas ir saugumas - du tokie kirtiniai žodžiai, mano nuomonė. Galbūt iš vienos pusės jie ir prieštarauja vienas kitam. Nes e, jeigu norime kad kažkas būtų saugu, dažniausiai e, tai reiškia, kad bus paukotas paprastumas. Vis dėlto aš tikiuosi, kad kalbant apie saugumo svarbą, e, pavyks išlaikyti ir tai, kad domeno vardas EU E, būtų naudojamas tų, kurie turi teisę į juo naudotis. Tai yra paminėta ir Europos komisijos pasiūlyme, ten minimi ES piliečiai, ES įmonės, taip pat tai, tie verslo atstovai, kurie vykdo um, savo veiklą ES rinkoje. Tikiuosi, kad EU domenas taps e, pasaulyje pirmaujančių domenų. Kalbant apie komisijos pasiūlymą plačiaja prasme jis tikrai geras. Pranešėjas taip pat patikė įvairiausių pasiūlymų, kurie e, nusipelno mūsų dėmesio ir palaikymo, ar bent jau tolesnių diskusijų. Tad tikiuosi toliau teisime diskusiją susijęs su tuo, kaip užtikrinti saugumą, paprastumą ir padaryti tai tuo pačiu metu. Ačiū. Dėkoju kolegai. Ar socialdemokratų frakcija norėtų pasisakyti? Taip, prašau. Uh, thank you so much, Erin, on the behalf of. Uh... Ačiū, kalbėsiu Čiaba Molnar vardu. Europos Sąjungos dokumentuose nurodyta, kad aukščiausio lygio domenas EU pradėtas reglamentuoti nuo 2005 metų. Buvo ir nustatyta, kad tas domenas bus aktualus ir ateityje. ES turi būti atsakinga už šį aukščiausio lygio domeną. Komisijos iniciatyvos, e, iniciatyva atnaujinti teisės aktą yra sveikintinda. Aš taip pat e, sutinku su tais pagrindiniais e, aspektais, kurie iš, išvardyti pasiūlyme. Pasiūlymas e, į, įvesti tokį labiau apibendrintą požiūrį yra tinkamas. Kas dėl reglamento, labai svarbu, kad būtų skatinama, skatinama reklamuojama ES naudojant šį aukščiausio lygio domenas. Reikia įtraukti principus ir procedūros, kaip būtų valdomas aukščiausio lygio domenas. Tam taip pat galima pritarti, tam, kas yra pateikta dokumentu. Taip pat reikėtų dar plačiau pak, a, pakalbėti su pranešėju. A, E, kas dėl atitinkamų interneto, e, interneto vartotojų aukščiausių lygio domenas turėtų būti suteikiamas ES teis, teis, įstaigoms, reikėtų užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos vartotojų teisės E, reikia šį klausimą aptarti su suinteresuotomis šalimis, reikia užtikrinti, kad būtų vykdoma priežiūra, kaip naudojamos iš aukščiausio lygio duomenų EU. Ir SND kaip tik ir žada surenkti klausimus su trečiosiamis šalimis ir e, išvados bus pas, pateiktos šiame komitete. Čia buvo Čiabos Molnar pozicija. Taigi šešėlinis pranešėjas Čaba Molnar e, parengė tokį pranešimą, perskaitė socialdemokratų e, koordinatorius. Dabar žodis suteikiamas ponui Tašnovskijui, jis keičia kolegą Bašyrą. Ačiū užsiteiktą žodį. Ponas Bašyras paprašė atsiprašyti ir pateikti jo nuomonę. Jis kaip šešėlinis pranešėjas pritarė šiam pasiūlymui. Aukščiausio lygio domenas prisideda prie elektroninės priekybos, mažina naštą registratoriam. Mano Šešėlinis pranešėjas nori padėkoti pranešėjui ir pateikė keletą pasiūlymų. Mes sutarėm, kad ne visi turėtų būti autom, ne visiems turėtų būti automatiškai suteikiamas šio aukščiausio lygio domeno naudojimas. Ir labai svarbu, kad neįsitrauktume į politinės e, batalijas dėl šio klausimo. Neturėtume paminti ES vertymių pavyzdžiui, Britų kompanijos ateityje nebegalės naudotis šiuo aukščiausio lygio duomenų.eu. Ir mūsų pranešėjas mano, kad tam reikia rasti kažkokį sprendimą, kad e, nebūtų trukdoma tokių kompanijų darbų. Mano kolega yra pasirengęs e, bendradarbiauti veikumo bendroje rinkoje, bendros rinkos srityje. Dabar norėčiau DigiConnect atstovę e, pasisakyti komisijos vardu. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už ataskaitą, už pranešimą, už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Šis domenas pradėtas naudoti 12 metų, buvo skiepiama, siekiama skatinti rinką, skatinti mūsų vertybės, užtikrinti stabilumą, saugumą vartotojams. Ir šis domeno įvedimas buvo pakankamai sėkmingas, nes dabar tokių domenų užregistruota 3,8 milijono. Taigi dabar reikėtų palengvinti reglamentavimą, e, kad, jis, kad teisės aktai būtų pakankamai e, lankstus ir e, būtų galima pristaikyti prie nuolat kintančios rinkos. Naujame pasiūlyme taip pat pagerinama domeno valdysena, buvo pasitarta, tam pasitelkiama priva, suinteresuoti šal, šalis, verslininkai, e, programuotojai ir taip toliau, kad jie galėtų ir bus nutarta, kaipgi reikėtų parengti tą dokumentą, kad e, būtų užtikrinta lanksti aukščiausio lygio domeno valdysena. E, taip pat turi būti išspręstas klausimas, kai ar trečiųjų šalių, trečiosios šalise gyvenantis ES atstovai galėtų uh, užregistruoti aukščiausio lygio domeną, kuris baigėsi galūne EU. Turim užtikrinti, kad tas domenas prisidėtų prie bendros rinkos ir kad jis būtų siejamas su ES pagrindinėmis vertybėmis - daugiau kalbiškumu, saugumu ir taip toliau. Ačiū. E, kadangi jūs keičiate pranešėją, tai norėčiau jūsų paprašyti tarti keletą žodžių apibendrinti. E, šiame e, kontekste labai, sunk, labai lengva apibendrinti, nes buvo išsakytos labai konstruktyvios remarkos ir manau, kad pranešėjas būtų buvęs dėkingas, jeigu būtų čia dalyvavęs ir diskutavęs šiuo klausimu. Kaip suprantu, Jo tikslas yra parengti e, galutinės išvadas iki šių metų pabaigos. Taigi pagal dabar išsakytas pastabas panašu, kad jam tas tikslas bus pasiekiamas. Ačiū kolegė Peterson. Dabar einam. Š... Labai svarbus pranešimas. Šiandien 18.00 turime pateikti e, iki trečiadienio, iki 26 dienos 15.00 reikia teikti uh, pakeitimus. Ačiū kolegos, pereikime prie kito dabar klausimo - sažiningumo ir skaidrumo skatinimas internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo srities naudotojams. parengta e, nuomonė IMKO komitete. IMKO yra atsakingas komitetas. Taigi norėčiau paprašyti nuomonės rengėjos, nuomonės referentės ponos Zaborskos pasisakyti. Ačiū, Pone pirmininkė, kolegos. Šis reglamento projektas dėl sažiningumo ir skaidrumo e, labai svarbus e, tarpininkavimo paslaugų teikėjams. Čia susiję su dviem pagrindiniam, pagrindiniam problemom. Visų pirma, kalbam apie internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjus ir verslininkus. Taigi tarp vartotojų, kurie turi savo svetainės ir paieškų svetainės. Tai nuo trečio iki aštunto straipsnio turėtume apžvelgti šiame patiktame dokumentame. Komisija kalba apie tarpininkavimo paslaugų nutraukimą, apie taisyklės e, dėl prieigos prie duomenų, galimybės e, teikti įvairias. Taip pat e, aptariamos 9 ir 12 straipsniuose konfliktinės situacijos aptariamos platformos, kuriuose teikiami skundai, kaip nurodoma, kaip jie nagrinėjami, koks yra e, internetinių tarpininkų vaidmuo. Kaip žinote, ITRE e, komitetas pasisakė dėl penkto ir šešto straipsnio, kalbama apie, skirtingo, apie skirtingą traktavimą. Komisijos parengtas dokumentas tikrai yra puikus, subalansuotas, jį daug kas kritikuoja dėl įvairiausių uh, priežasčių, bet mes manome, kad tas dokumentas yra puikus. Ir mano dokumentas yra e, pakankamai ambicingas ir e, aš manau, kad jis nėra toks atsargus kaip komisijos dokumentas. Komisija užima e, tokią mm, konservatyvesnį E, požiūrį. Aš taip pat esu gavusi Imko komiteto narės nuomonę ir kai jūs renksite savo pakeitimus, taip pat tikriausiai galėsite atsižvelgti į mano nuomonę. Noriu pateikti keletą ambicingų pasiūlymų. Visų pirma, labai svarbu nustatyti nustatyti įpareigojimus, bet antra vertus ir suteikti prieigą verslininkams, kurie galėtų naudotis duomenimis, kurie gaunami tarp platformų, kuriomis naudojamasi verslininkai ir naudotomis. E, paieškos sistemos neturėtų, e, joms neturėtų priklausyti duomenys, e, kuriais šiaip turėtų var, naudotis plačioji visuomenė. Verslininkai turėtų nu, sąlygos verslininkams turėtų būti sudarytos palankesnės teisinė aplinka turėtų būti lankstesnė. Ir visai pabaigai noriu pasakyti, kad kas dėl tokių sričių, kurios susijusios su konku, konkurencija ir kas dėl, e, kas dėl Kas dėl reitingavimo, tai komisijos vaidmuo e, požiūris pernelyg konservatyvus Ir komisija turėtų pasiaiškinti, kodėl e, pasirinko tam tikrus e, aspektus, atsižvelgti juos, nusprendė, kitus ne. Kai kurie parametrai yra deskriptyvus, kiti yra preskriptyvus. Ir dar minutėlę galėčiau. E, labai svarbu yra vienodas traktavimas, iš šie sritį įtlaukiau e, paslaugas, apie tai kalbėjome su komisijos atstovais ir buvo teigiama, kad didžiosios paieškos e, svetainės tai jau buvo nuspręsta joms uždrausti tokį neteisėtą, e, nevienodą traktavimą. Taigi labai e, svarbu užtikrinti skaidrumą visoms paieškos svetainės, ne tik, ne tik didžiosiams. Taigi ačiū. Jei turėsite kokių klausimų, mielai juos atsakysiu. Norėčiau paprašyti ponio Zorinio, kuris e, keičia poną, poną kelią, socialdemokratai. Ar galėtumėt pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti diskusijose. Ji atstovauja Europos parlamentą konferencijoje JAP. Ji norėtų uh, padėkoti komisijai už pateiktą dokumentą, taip pat pranešėjai už e, darbą šiuo klausimu. Teisės aktas yra labai svarbus. Jis o, e, užduoda toną e, kitam teisiniam laikotarpiui. Įtrai jis labai svarbus, jis susijęs su mažom ir vidutiniam įmonėm. Labai svarbu, kad sąlygos būtų uh, sąžiningos ir skaidrios, kad verslo įmonės būtų traktuojamos vienodai. Labai svarbu yra apsaugoti įmonės nuo neteisėtų tarpininkavimų paslaugų teikėjų. E, labai svarbu užtikrinti saugumą reitingavimas turi būti toks, kad e, verslas būtų e, traktuojamas sąžiningai, skaidriai, bet to, jeigu paslaugų teikėjai traktuojami ne vienodai, tai tie, kurie teikia tarpininkavimo paslaugas, jie turi, in, turi informuoti vartotojus. Taigi, e, pranešė, šešėlis pranešėjas sako, kad tikisi sąžiningos ir skaidrios platformos, kurioje galėtų bendradarbiauti vartotojai ir verslas. E, kas dėl pakeitimų teikimo, tai pakeitimai turėtų būti teikiami iki trečiamio. Taigi dar kartelį dėkoja pranešėjui ir tikis, tikisi, kad komitetas gerai padirbės, rengdamas pakeitimus. Ačiū. Ačiū kolega už tai, kad pasisakėte kolegės vardu dėl tarpininkavimo paslaugų. Dabar ponia Biering keičianti ponia Bier. Ačiū, pirmininkė internetinio tarpininkavimo paslaugos meta iššūkį tradiciniams verslo modeliams. Jie vaidina labai svarbų vaidmenį, suteikia naujų galimybių investuotojams ir e, atliepia vartotojų poreikius. Taigi šis pasiūlymas yra didelis žingsnis į priekį, kad komisija stengiasi užtikrinti aiškę teisinę bazę e, įmonėms, kurios nori dirbti ES skaitmeninėje rinkoje. Taigi mūsų tikslas turėtų būti leisti mūsų e, daly, e, rinkos dalyviams dalyvauti rinkoje konkurencingai. Mums reikalinga daugia sektorinis požiūris. Reikia uh, mažinti administracinę naštą, reikia stengtis, kad rinka nebūtų išskaidyta. Aš sutinku su pranešėju, kad e, mums reikia ambicingesnių teisės aktų. Taigi internetinės platformos ir tarpininkavimo paslaugos E, turėtų būti, turėtų veikti vadovaujant tomis pačiomis taisyklėmis. Be to dabar internetinio tarpininkavimo paslaugų e, teikėjai turėtų būti reitinguojami pagal tos pačios parametrus, nors, e, nors ir netiesiogiai. reikėtų subalansuotesnio požiūrio, kalbant apie tarpininkavimus, kad platformų vartotojai e, būtų traktuojami sąžininkai, kad būtų tinkamai dalyjamasi išlaidomis. Verslininkai turėtų turėti prieigą prie duomenų, e, kurie gauti iš kelių šaltinių ir suteikti klientams optimalų produktą. Reikėtų nepamiršti ir tokių problemų kaip reitingavimo parametrai, reikėtų stiekti užtikrinti skaidrumą, sažiningumą, bet nesukeliant tam tikrų problemų konkurencingumui. Kalbant apie vidinės e, skundų nagrinėjimo sistemas, reikėtų atsižvelgti į kompanijos dydį, jos vaidmenį rinkoje, o tuo pačiu ir, ir, e, užtikrinti, kad vartotojai ir investuotojai galėtų gauti informaciją ir atlikti sprendimą išnagrinėję šią turimą informaciją. Pasiūlymai bus pateikti ir tikėsimės vaismingo, vaisingo bendradarbiavimo. Ačiū. Uh, Toliau Europos komisijos atstovas iš Connect direktorato. Prašau žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui. Pranešėjai noriu pasakyti, kad tai dviejų direktoratų parengtas pasiūlymas. Išklausęs komentarų noriu pagirti, kad mm, e, dėl to jūs, kad puikiai esate susipažinę su šia gana sudėtinga tema ir supratote, ko mes siekiame šiuo pasiūlymu. Tai e, išgirdau keliuose pasisakymuose ir ypač pranešėjos, panos Zaborskos, pristatytame e, projekte Noriu trumpai paaiškinti, kad komisijos parengto pasiūlymo pagrindas tai e, tikėjimas, įstikinimas, kad mums dabar reikia žengti svarbius žingsnius jeigu reikia e, kovoti su neskaidriu, e, netinkamu elgesiu. Tuo pat metu e, ir tai ypač svarbu jūsų komitetui, e, galimybė naudotis kompensaciją numatančiomis nuostatomis, taip pat e, kolektyvinių ieškių, ieškinių galimybė suteikiama verslo asociacijoms e, bus pirmoji pagalba mažosioms įmonėms kurios yra priklausomos nuo tokių platformų ir tuo tarpu tokių tarpininkavimo paslaugų platformų tuo tarpu neturi kuo pasiremti, ką kreiptis pagalbos. Taip pat remdamasis diskusijomis noriu pasakyti, kad dėl daugybės, dėl surinktos informacijos e, mes prieėmė išvados, kad griežtes, griežtesnės nuostatos arba nuostatos numatančios griežtesnės sankcijas ne, nebūtų rekomenduotinos dabar, ypač nuostatos dėl kainų pariteto. Mes pasiūlėme skaidrumą užtikrinančias priemonės kaip pirmąjį žingsnį ir draugės su ES e interneto platformų stebėsinos observatorija, su kuria susitiksime šį mėnesį, toliau stebėsime padėtį, siekdami parengti išvadas, ar vėliau reikės papildomų priemonių. Norėčiau trumpai pakomentuoti ir kai kurios svarbiausius pakeitimus, kuriuos siūlo ponė Zaborska. Kaip jau sakė, mes rengdami pasiūlymą taip pat apmastėme, kokie pakeitimai būtų tinkami e, dėl 6 ir 7 straipsnių pakeitimų internetinių e, paieškos e, naršyklių, bet tai prieštarautų e, šios priemonės horizontaliajam pobūdžiu, nes pagal mūsų vertinimus apie 7 tūkstančiai mažesnių platformų veikia ES. Toliau dėl MFN pasiūlymo noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad komisija šiuo metu e, pradėjo stebėseną visoje ES draugė su konkurencingumo e, tarnybomis, aiškindamosi, kokie E, kokios sankcijos, kokie draudimai bus e, taikomi valstybėse narėse, tai tiek ir esu pasirengę, esame pasirengę toliau dalyvauti keitimėsi nuomonėmis e, su jumis, komitetu dirbant toliau. Ačiū už šios komentarus. Dabar žodis pranešėjai poniai Zaborskai galutiniams pastebėjimams. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Zurinjo ir kitiems. Uh, už komentarus. Taip pat dėkoju komisijos atstovui. Manau, kad tai, ką mes išgirdome, leidžia mums daryti išvadą, kad e, nu, mūsų nuomonės labai smarkiai nesiskiria ir daug problemų neturėtų iškilti. Pitre komitetui parengiant galutinę nuomonę ir noriu pasakyti, kad lauksiu jūsų pakeitimų ir tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū, sako pirmininkas, noriu priminti visiems, kad pakeitimus reikia įteikti iki e, spalio. Iki 26 rugsėjo trečiadienio vidurdienio. Turime vos dvi dienas. Balsavimas pagrindinėme komitete bus rugsė, vyks viršų gruodžio 6. Ačiū. Ir toliau devintasis darbo tvarkės punktas - blokų grandinė į ateitį orientuota priekybos politika. Tai savo iniciatyva rengiamas mūsų komiteto pranešimas. Da, tai darome draugės su Libė komitetu pagal 54 taisyklę. Noriu pasakyti, kad blokų grandinė paskirstytojo registro domenų, reg, registro technologija yra į, ypač, įdomus, ypač įdomi įtrai e ir sprendimą parengti pranešimą priėmėme gegužės mėnesį. Uh, Ir taip pat jau ėmėmės veiksmų šio klausimu ir anksčiau, o dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai ponui Krišin Silvijų Bušoj pristatyti šį tekstą. Ačiū ponė pirmininkė, meli kolegos konkurencingumo ir Europos pramonės ateitis gali būti susijusi su paskirstytojo registro technologijos įdėgymu. E, maisto, sveikatos apsaugos, transporto, gamybos sektoriams gali padaryti didžiulį poveikį ši e, nauja technologija. Ji keičia prekybos sistemas, užtikrindama skaidrumą. E, jos, jos dėka galima aiškiai matyti, jų kilmę, taip pat patikrinti dokumentus, kaštus, sumažinti biurokratiją, padidinti saugumą, užtikrinti didesnę vartotojų apsaugą ir, kas svarbiausia, e, pasiremti sprendimų prieimimo kriterijais. Rengdamas mūsų komiteto nuomonės projektą siekiau būti kiek įmanoma konkretesnis ir kiek įmanoma išsameu, tiksliau renkti. Bendravau su e, šešėliniais pranešėjais bei E, komiteto sekretoriatų ir savo nuomonės projekte daugiausia dėmesio skiriu šiems klausimas. Inta pranešime kalbama apie konkretų technologijos tipą privataus draudimo technologiją. Aš akcentavau, kad reikia išlikti technologiškai neutraliems, nes atsiranda naujų uh, naujo, naujų paskirstytojo registro domenų, paskirstytojo registro technologijų. E, startuoliai e, ypač naudojasi šią technologiją, tai gera bazė jiems. Paraginau komisiją ir valstybės narės bendradarbiauti naudojant šią technologiją tam, kad užtikrintų e, geresnės patikrinimo sistemas galėtų nesunkiai aptikti neteisėtus mokėjimus, kovoti su pinigų plovimu ir taip pat akcentuoju, kad išmanieji, išmanieji sandoriai gali būti priekybos ateitis, tačiau kol kas ši technologija nėra dar pakankamai brandi, kad būtų lengvai juridiškai įgyvendinama. Uh, Dėl aplinkosauginių aspektų raginu šios technologijos konsensuso mechanizmą e, padaryti tokiu, kad jisai nebūtų toks imlus energijai. Taip pat miniu kitas technologijas ir raginu atlikti išsamesnius tyrimus, e, domintis E, tarptautinės priekybos skaitmeniniu virsmu. E, kalbant apie šios technologijos aplikacijas, raginu komisiją išsiaiškinti iššūkius susijusius su saugumu, technologijomis bei išspręsti šiuos iššūkius. Dėl kvantum kompiuterių siūlau siekti pažangos e, šifravimo, tokių kompiuterių šif, programų šifravimo srityje. Šif, Taip pat pasidžiaugiau Europos e, blokų grandinės partnerystės steigimu. Joje yra, organizacijoje yra kelios valstybės narės bei Norvegija. Manau, kad tai yra ateities reglamentavimo sritis. Kolegos, bandžiau kalbėti kiek įmanoma glausčiau, Tokios, to, to, tokioms, tokių nuomonių apimtis yra ribota, tai paprastai prašyčiau savo pakeitimus teikti anglų kalba ir kiek manoma greičiau, nes pakeitimus reikia įteikti iki rytojaus. Dėkoju šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi parengti e, bendrą tekstą iki spalio 25-osios. Iki, iki rugsėjo 25-osios. O to, toliau žodis poniai Lyring. Šešėlį pranešiai. Ačiū, pirmininkė. Meli kolegos, noriu padėkoti ponui Buzoj už nuomonės projektą ir už tai, kad jau atsižvelgia kai kurios Alde frakcijos pasiūlymus. Noriu atkreipti dėmesį į tris aspektus, kurių pranešėjas dar neaptarė. Visų pirma, galime teikti, kad E, blokų grandinė nėra prietaika, bet technologija, kuria paremtos kelios naujos prietaikos. Todėl manau, kad turime reglamentuoti tas prietaikas, programėlės, nes kitaip apribosime inovacijas ir galimybės sukurti naujų programų. Norėčiau pakalbėti apie galimybės, kurias atveria blokų grandinė energetikos sektoriui. Kai imsimės dėkti šią naują technologiją, priartėsime e, prie Europos energetikos rinkos sukūrimo užbaigimo, nes ši technologija atveria automatinių išmaniųjų sandorių galimybę vartotojams. Galiausiai noriu uh, paminėti, kad ši technologija atneša revoliuciją pramoniai visiems jos veikėjams ir dar, darbuotojams. Turėtume įvertinti jos poveikį, esminį poveikį visiems sektoriams. Ši nauja technologija gali padėti įspėti tokius opius klausimus kaip e, autorių apsauga, ypač e, žmonių sprendimų atsiradimas intelektinių e, intelektinės nusavybės apsaugos rytyje. Ačiū ir laukiu galimybės toliau dirbti šešėlinių pranešėjų susitikime. Ačiū. Pone Kailį šį kartą atstovauja ponas Nika. Ačiū. Pone Kailė atsiprašo dėl to, kad negalėjo šiandien atvykti į posėdį, bet pabandysiu perskaityti jos uh, parengtą žinę. Pone Kailis sveikina įtrę nuomonę dėl bloko grandinės į ateitį orientuotos politikos. Mes jau parengėme rezoliuciją dėl blokų grandinės, dėl kurios balsuosime spalio mėnesio pirmojoje sesijoje. Žinoma, e, mes turime parengti ir savo nuomonę ITRE komitete. Na, tai susijęs su reglamentavimu orientuotu į inovacijas Taip pat reikia nepamiršti, kad turime išlikti technologiškai ir verslo požiūrį neutralus. E, paskirstytojo registro technologija apima e, e su, vienos rauto sprendimų galimybę. Ma, žinome, kad e, tokių sistemų veikimui reikalingas savykumas tarp registrų bei taip pat tarptautinės priekybos modelių, teisinis apiforminimas. Taip pat norime priminti, raginame komisiją išnaudoti atsiveriančią potencialą. Tuo pat metu komisiją raginame toliau dirbti blokų grandinės srityje, siekiant mažinti mokesčių, e, kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimais. Žinoma, akcentuojame mums rūpimus dalykus, tai kibernetinės aplinkos e, saugumą taip pat būtinybę paisyti duomenų apsaugos reglamento. ITRE komitetas taip pat akcentuoja perspektyvas, kurias sukuria blokų grandinės technologija e, startuoliams ir mažoms vidutinėms įmonėms visoje tiekimo grandinėje. Taip pat norime, kad blokų, pa, blokų grandinės technologija pa, paremtos aplikacijos finansų technologijos rytyje palengvintų tarptautinių sandorių sudarimą. Ačiū pirmininkė ir ačiū už galimybę pristatyti pono Sevos Kailį poziciją. Dėkui už ponios Kailį nuomonės pristatymą. Ir dabar žodis komisijos atstovui ponui Agarol iš Connect direktorato. Prašau. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai, kalbėsiu trumpai. Ir šitai puikus pranešimas, mūsų mąstymas sutampa mūsų ir jūsų. Turiu keletą tik tai trumpų komentarų, kuriuos norėčiau, kuriuos norėčiau pasidalinti. Manau, kad Europos komisija pasiekė Europos parlamento pėdomis, kuris uh, gana sparčiai suprato šios technologijos teikiamus privalumus, tai akcentavo savo įvairiose iniciatyvose ir pranešimuose ir mes džiaugiamės tuo, kad dar kartą šis komitetas suvokė šios technologijos svarbą ir kad, tai, tai, kad Europai svarbu būti, Europai svarbu būti lyderė šioje srityje. Ir būtent todėl komisija įkūrė blokų grandinės e, observatoriją ir asocijuotą į forumą. Uh, ir subūrė valstybės nares e, šiuose institucijose. Dabar ta observatorija ne tik domėsis, kaip panaudojama šią technologiją, bet taip pat nagrinės įvairias iniciatyvas, kaip Europos platformos e, išnaudoja šios technologijos potencialą. Galiausiai noriu pasakyti, kad mes atsižvelgiame į jūsų išsakytus pasiūlymus, išnagrinėti e, galimybės paspar, pa, palengvinti tarptautinę prekybą. Šios technologijos pagalba mes kol kas dar tokio e, tikslo neišsikelime, bet tikrai šį siūlymą aptarsime ekspertų susitikimuose ir, kaip jau sakiau, esame pasirengę toliau ir toliau komitetui padėti jo darbe. Ačiū ir galimybė išsakyti ponui Bušo išsakyti galutinius komentarus dėl savo nuomonės. Labai trumpai, ponė pirmininkė, noriu padėkoti poniai e, Viernik ir taip pat kolegės nuomonės, už tai, kad perdavė kolegės nuomonę. Žinoma, šį tekstą galima toliau tobulinti. Mes turime siūsti aiškę žinę, kad ES turėtų apriepti tas nuojas technologijas bei spręsti iššūkius ir e, taip pat pav... rizikos e, aspektus susijusius su šia technologija. Tai galimybė pramoniai toliau plėtotis ir tapti konkurencingesnė. Lauksiu jūsų pakeitimų. Sieksiu parengti kompromisinius pakeitimus. Dar kartą ačiū. Shortly, 8 October 2018, 6 o'clock in the afternoon. Iki spalio 18 galima teikti pakeitimus iki 18 valandos. 10 dienų mums liko. E, tad įtrė e e komitete bus balsuojama lapkričio 3, o INTA komitete lapkričio 20. -ąją. Tad būkite pasirengę. Spalio 8 iki tada reikia pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų. O dabar periname prie paskutinio atviro punkto mūsų darbo tvarkėje, tai yra įtrė misija į Norvegiją. 18 metų gegužės 7-9 dienos. Naujausia informacija apie tą misiją pateiks kolegė Ana Virku. E, tą informaciją pateiks, tad temų įvairiausių ten buvo aptarta. Atsinaujinantis energetikos šaltiniai, moksliniai tyrimai švarios energijos srityje, atliekų valdymas ir daug, daug kitų punktų. Tikrai per tris dienas Norvegijoje itin daug tų temų buvo paliesta. Ar jums pavyko viską išsamei aptarti, ponė? Taip, ponė pirmininkė, beveik. Aš pati ten e, buvau nuvykusi tik porai dienų, programa tikrai buvo intensyvi. Pane Emilio Salinį e, vadovavo e, visam procesui paskutinę dieną, nes man trijų dienų komandiruotė tikrai buvo per ilga, per daug intensyvi. Ir kolegės čia šiandieną nėra, tačiau, man atrodo, gavote jos ataskaitą parengtą raštu. Vizitas buvo tikrai puikus. Mums kaip Europos parlamento nariams buvo įtin įdomu, e, nes vyko dėrybos dėl Brexito. Norvegija yra viena tų šalių, kuri nėra ES valstybė narė, tačiau artima ES partnerė. Ir tuo atžvilgiu mums tikrai buvo įdomu išgirsti uh, E, ką norvegai mano apie ryšius su ES. Energetikos rinka yra tikrai labai įdomus sektorius. Norvegija nėra ES narė, tačiau jie įgyvenina praktiškai visus mūsų energetikos teisės aktus. Jie ką tik įgyvendino trečią energetikos paketą. Ir e, tiesiog e, Norvegijai labai svarbu būti mūsų elektros rinkų dalimi. Jie nori gyvendinti pas mus galiojančias taisyklės. Pas juos taip pat įdomi ekonomikos ir energetikos strategija, nes Norvegijas savo šalies viduje naudoja tik atsinaujinančius energetikos šaltinius, dujas ir naftą parduoda tik mums, patys jų nenaudoja, iškastinio kūro visiškai šalyje nereikia. Ir kai jau bus naudota visa nafta ir dujos, tada jie mums parduos tokią sandėliavimo vietą, jeigu galima tai pasakyti. Ir bus galima um, ją panaudoti ateityje. Tokia strategija yra numatyta, protinga strategija, mano nuomonė, iš Norvegijos pusės. Vienintelė vieta, kuri naudoja kas, iškasinį kūrą, yra transporto sektorius tačiau 25 procentai naujų automobilių yra elektromobiliai ir itin skatinamas tokių elektromobilių naudojimas. Jie yra viena pirmančių šalių pasaulyje šiuo atžvilgiu. Apskritai, ta komandiruotė buvo itin įdomi, įdomus vizitas, daug dėmesio buvo skirta energetikos sektoriui, tačiau įdomios diskusijos vyko, kalbant ir apie mokslinius tyrimus. Norvegija yra svarbi programos horizontas dalyvė. Mes taip pat turėjome labai puikią galimybę apsilankyti atviroje jūroje esančioje dujų platformoje 80 km nuo kranto. Ten skridome sraigtasparniu, pamatėme, kokios ten darbo sąlygos. Turėjome taip pat puikią progą e, leistis 300 metrų specialių liftų į jūros dugną. Tikrai įdomi, išskirtinė patirtis. Niekada nepamiršime šios kelionės kuri buvo tikrai spūdinga ir padėjo dar daugiau sužinoti apie energetiką ir ekonomiką. Ačiū. Ačiū gerbiamai kolegijai. Dėkoju už pateiktą informaciją. Internetu buvo transliuojama viskas ir šios dienos posėdis ir savo pasisakymą galite rasti ir ITRE komiteto interneto svetainėje. Tad ačiū už jūsų pristatytą mūsų vizitą į Norvegiją. Madama Navirkunen tikrai naudingos informacijos pateikė, o aš dar norėčiau pasakyti štai ką. Kitas posėdis suplanuotas spalio 8 dieną šiemet nuo 15 valandos, taip pat spalio 9 nuo 9 ryto iki 12.30 ir tada nuo 14.30 iki 18.30. Tad trys tokios sesijos, trys dalis numatytos busimam posėdžiui. Ar turite klausimų ar kažkokių kitų darbo tvarkės punktų, kuriuos norėtumėte pasiūlyti, panašu, kad ne. Tad siūlyčiau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra koordinatorių posėdis, uždaras posėdis. Tad kai kurie iš kolegų atleidžiami nuo pareigų ir gali